E, Informacija numer 2. Antrasis pranešimas iš mūsų tolimosios kaiminystės šalių, Bahreino, Sirijos ir Jemeno sulaukime neramių žinių visose šiuose šalyse, e, smurtą naudojant vaikomas e, taikių žmonių reikalaujančių demokratinių permainų demonstracijos, vyriausybės naudoja jėgą prieš savo piliečius, todėl praranda demokratinę demokratinį legitimumą. E, procesus šios reikia sustabdyti ir atsakingus asmenys patraukti atsakomybin. Kitas prašymas. Šią savaitę tarptautinė visuomenė mini solidarumo dieną e, su tais, kurie kovoja prieš rasizmą ir rasinę diskriminaciją. Per pastarosius dešimt metų e, laisvojo pasaulio visuomenė daug padarė, kad iš kasdienio gyvenimo e, išnaikintų rasiz, rasizmo ap, apraiškas, tačiau žinome, kiek dar reikia daug nuveikti tiek valstybės narėse, tiek už jos ribų, už ES ribų. Kitas pranešimas. Norėčiau Jūs informuoti, kad gavome e, žinia apie tai, kad ponas Taleris, vienas iš mūsų kolegų, atsisakė parlamentaro mandato, kitas kolega ponas Štraser pareiškė, kad artimiausių metų atsisakys savo parlamentaro mandato, trečiasis parlamento narys ponas Severin išstoja iš socialistų demokratų frakcijos ir e, dalyvaus parlamento darbe kaip e, e, nedalyvaujantis frakcijos veikloje parlamentaras. Šie atsistatinimo pareiškimai susiję su spaudos pranešimais dėl tam tikro šio parlamento narių elgesio. Šiandien iš ryto už Mm, numačiau atitinkamą sustikimą parlamento vadovybės, kad aptartume šią padėtį. Vakare dar tęsime šį sustikimą. Kalbėdamas Europos parlamento prezidimo vardu, taip pat kaip tikiuosi daugumos salėje esančių kolegų vardu, noriu pasakyti, kad esame ryštingai nusiteikę vykdyti visiškos netolerancijos politiką tokio elgesio atžvilgių, koks yra susijęs su atsistatydinusiais neseniai kolegomis. Jako prezident. Būdamas parlamento pirmininku, jūsų išrinktų, mėly kolegos, surištingai nusiteikęs ginti E, šio parlamento ir visų narių gerą vardą. Noriu Jums priminti, kokia mums tenka didžiulė visuomeninė atsakomybė, kadangi esame tiesiogiai išrinkti piliečių atstovai, kurie patikėjo mums atlikti tam tikras valdžios funkcijas, jas vykdyti jų vardu. Planeto prezidimas priėmė sprendimą, kad turime padaryti išvadas iš. Uh, šio apgailėtino įvykio ir parlamentas nustatys visus faktus ir aplinkybės šių įvykių. E, esame pasirengę visapusiškai bendradarbiauti su kompetitingomis institucijomis, kad būtų atliktas visapusiškas tyrimas ir patikrinta gauta informacija. Prezidiumo pasiūlymu aš palaikysiu su ryšius su valstybių narių užsienio reikalų institucijomis e, e, minėtų parlamento narių, siekiant įsiaiškinti, kokiu veiksmu bus įmamasi jų atžvilgių. E, mes turime siekti užkirsti kelią ateitie tokio pobūdžio reiškiniams, pritaikydami griežtas sankcijas. Įvykdžius atitinkamą pobūdžio nusižengimus, aš manau, kad dėl Mm, dabartinių įvykių reikia nustatyti e, teisiškai privalomą lobistų Elgesio kodeksą ES institucijose. Suteiksiu Jums informaciją apie įvykių eigą. Ta informacija bus teikiama nuolat. Frakcijos pirmininkas Šulcas paprašė žodžio, jeigu teisingai supratau, ar taip? Ne, atrodo neteisingai supratau. Pone Alfano dėl darbo tvarkos norėtų pasisakyti. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš norėjau pasisakyti prieš jums pasakant, jog parlamentas yra ryštingai nusiteikęs norėdamas paprašyti, jog ir kitas kolega atsistatydintų. Jis dar nepasirašė savo atsistatydinimo prašymo. Noriu padėkoti parlamentui už tai, kad jisai veikė ryštingai ir vykdė nulinės tolerancijos politiką. Visi mes toliau dirbsime parlamente ir turime prisiminti, jog atstovaujam pusiai e, milijardo ES piliečių, o ne atstovaujam lobistams. Dziękuję. Ačiū. Norėjau tik pranešti, kad e, su nusprendė susitikti su trečiojo kolega, kuris neatsistatydino ir aptarsiu su juo šį klausimą. Kolega Golniš paprašė žodžio dėl darbo tvarkos. Monsieur. Pone pirmininkė, Aš visiškai pritariu jūsų griežtam nusistatymui, tikiuosi, kad jūs taip pat griežtai žiūrėsite ir į žurnalis, žurnalistus, kurie elgesi kaip provokatoriai. Ir jie taip pat nusižengė etikos kodeksui. Na, o šiaip šis parlamentas yra labai didelę reikšmę teikiantis nekaltumo prezumpcijai. Dėkuoju. Martin, prašymo głos. Ponas Martin paprašė žodžio dėl darbo tvarkos. Aš norėčiau apginti žurnalistą, manau, kad jis, el, jo el, jų elgesys ver, vertas pagirimo. Puikiai žinote, kad e, išaiškės ir e, daugiau tokių atvejų. Aš norėčiau paraginti tuos kolegas, kurių e, pavardės bus paskelbtas žiniasklaida, atsistatydintų to e, nelaukdami. E, todėl prašau atsižvelgti per prezidimo posėdį į šį mano raginimą ir pranešti apie atitinkamus veiksmus frakcijoms. Pani Senišin. No microphone. Okay. E, panie Przewodniczący, w swoim wystąpieniu. Panie pirmininkė, jūs savo kalboje pasakėte, kad atstovaujate parlamento daugumos ir prezidimo nuomonį. Aš manau, kad e, tokios nuomonės laikosi visas parlamentas ir mes e, nusiteikę prieš tokį mūsų buvusių kolegų elgesį. Ačiū kolegiai, frakcijos pirmininkas ponas Šulcis. Ačiū pirmininkė. Aš nebūčiau prašęs žodžio, jeigu nebūtų kolega pasisakęs e, e, panas Martinas. Manau, kad visiška netolerancija korupcijai e, galioja visiems šio parlamentariams. Noriu užduoti klausimą, prašau aiškaus atsakymo. Ar galite, ponė pirmininkė, ar parlamento atsakingasis sekretorių patvirtinti, kad parlamento narys Martin dėl uh, buhalterijos duomenų klastojimo turėjo gražinti e, Europos parlamentui 186 tūkstančius eurų, eurų remiantis Europos teisingumo teismo atitinkamą nutartimi. Anki koledzy,